protokolo, jei niekas neprieštaraus, e, siūlomi kandidatai bus laikomi patvirtintais. Ponas Daniel Vanderstup mane informavo apie tai, kad jis atsisasydina iš Europos parlamento nuo 2011 rugsėjo 1. Pagal darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 punktus parlamentas e, konstatuoja, kad atsiranda laisva parlamento nario vieta nuo tos dienos. Atitinkamos Niderlandų institucijos mane informavo, kad pona Van der Stop pakeis ponę Aukę Zilstra ir ji pradės dirbti nuo 2011 rugsėjo 13-osios. Pradėjo dirbti. Ar naujoji narė yra salėje? Ar jūs čia esate? Sveikinu Jūs Europos parlamente. Właściwe organy szwedzkie poinformowały mnie. Kompetitingos Švedijos valdžios institucijos mane informavo, kad ponė Eva Brit Svensson, e, ponė Svensson nuo šiol pakeis ponas Mikael Gustafsson nuo rugsėjo 20. -osios. Ar ponas Gustafsonas yra čia salėje? Taigi noriu pasveikinti naujuosius parlamento narius visų čia esančių kolegų vardu. Taip pat noriu priminti, kad laikantis e, darbo tvarkos taisyklių trečiojo straipsnio antro punkto, e, kol e, pas, pateiktųjų kandidatų kandidatūros bus patvirtintos, naujieji paskirtieji nariai dirbs parlamente ir jo E, struktūrose, naudodamėsi visomis e, parlamento nariams numatytomis teisėmis, jei tik jie yra pasirašę e, deklaraciją, kad jie neina jokių